Well, good afternoon. First thing, you know, we have to adopt the agenda. Su pirma, tvirtiname darbo atvarkę. Ar kas nors turi kokių nors pasiūlymų? Jei komentarų nėra, tuomet e, darau prielaidą, kad darbo atvarkę patvirtiname. Antras dalykas, norėčiau e, jums pristatyti bendradarbiavimo su Persų įlankos šalimis delegacijos narius. Tai yra delegacija iš Persų įlankos šalių. Jie atvyko Europos parlamentą. Man malonu su jais pasisveikinti. Labadiena. Ir dabar perinu prie pirmojo mūsų darbų tarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis su Hase Ramos Horta. Orta. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovu Gynėjoje Bisau tai yra buvęs Timor Leste prezidentas ir Nobelio, premijos, Nobelio taikos premijos laureatas. Įvyks. Mes išklausysime mūsų svečio pasisakymo ir paskui bus galimybė užduoti klausimus. Kas nori pasakyti, prašau užsirašyti į sąrašą. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, noriu padėkoti už kvietimą man ir už tai, kad susitinkate su manimi, man pradėjus dirbti naujame poste. Šiame pastate parlamente lankiausi daugelį kartų per pastaruosius 30 metų ir visada buvau šiltai pasveikintas ir primtas čia. Visomis progomis, kuomet lankiausi čia, kad kalbėčiau apie Timor Leste reikalus. Esu čia, kad, e, pris, e, kad pakalbėčiau apie savo nauj, naująjį darbą. Prieš keletą savaičių, būdamas Davose, kalbėjausi su kai kuriais Europos atstovais. Ir kai kurie iš jų labai džiaugiasi Nobelio taikos premiją įteikta e, Europos Sąjungai. Ir vienas iš pašnekovų pasakė, kas tas kvailys, kuris pasiūlė Europos Sąjungą e, Nobelio premijos laureatui. To, premijai gauti, aš pasakiau, aš esu tas kvailys, kuris pateikė tokį pasiūlymą. Ir pirmininkas Baroso prieš keletų savaičių e, apie tai kalbėjau, kad Ana Gomeš tam ypač priešinasi. Jis teiravosi manęs, kodėl aš pasiūliau Europos Sąjungą Nobelio taikos premijai gauti. Daugelį Daugeliu atveju, daugeliu situacijų ES yra viena, jungtinėse tautose, e, Ženevoje, žmogaus teisų komisijoje, vienintelė aktyviai kovojanti už žmogaus teisės, laisvę ir demokratiją ir jums nekarta yra tekęs sumokėti kainą už savo siekius ir aspiracijas santykiuose, višaliuose santykiuose su kuriamis valstybėse. Ir jūs įkvėpėte pačius demokratiškiausius susitarimus, pavyzdžiui, pagal Kotonų konvenciją Taip pat sukūrėte viskas išskyrus ginklus iniciatyvą, bandydami puoselėti sąžininkus prekybinius ryšius su trečiojo pasaulio šalimis. Jūs įveikėte um, antrojo pasaulinio karo paliktus griuvėsius, at, atkūrėte žemyną ir aš parengiau labai ilgą kreipimąsi siūlymą Nobelio uh, E, taikos e, komisijai dirbant, dirbančiai Osle. Nežinau, ar ir kiti jūs nominavo, bet aš iš mažos šalies pasiūliau jūs. Jeigu kažkas iš europiečių būtų pasiūlęs ES, tai nebūtų tikriausiai e, laikyta, buvę laikyta be šališkų pasiūlymų. Ir aš, o aš esu iš mažos šalies ir aš tikrai, man tikrai buvo naudingas, naudingi jūsų pasiūlymai, jūsų siekiai. Ir e, Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas pasiūlė man būti jungtinių, jos atstovu gynėjoje Bisau. Ir jis pasiūlė, kad e, tai misijai vadovautų e, Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Ir aš susitikau su juo bei e, saugumo tarybos nariais New York'e, ECOVAS organizacijos atstovais, kitų susijusių organizacijų atstovais ir visi kalbėjo apie būtinybę suintensyvinti darbą, mūsų darbą gynėje Bisau, nes visi konstatavo, kad daugelį metų jau tarptautinė bendruomenė, tarptautinė bendruomenė nepavyksta įtraukti tos šalies į sėkmingą bendradarbiavimą, nei, nei blogesniais, nei, nei, nei geresniais laikais. Kuomet e, situacija darosi temta, būtent tada reikės siekti suintensyvinti visas pastangas toje šalyje. Jungtinių tautų, nes tautos ten yra atstovaujamos labai menkai ir todėl buvo nuspręsta paskirti aukštesnio, aukštesnio rango atstovą, kuris atstovautų jungtinėms tautoms e, toje šalyje, panašiai kaip Malyje ar Afganistane. Saugumo taryba ir generalinis sekretorius paprašė manęs, kad peržiūrėčiau dabartinę situaciją, dabartinę misiją. Ir kovo mėnesį, jeigu bus būtina, bus peržiūrėtas jungtinių tautų atstovavimas Gynėje Bisau. Aš siūlysiu kai ką. Manau, kad kai kurie pakeitimai galėtų būti naudingi, nes, e, e, atžvelgiant praeitie, nuveikta, atlikta tos misijos darbą, galima padaryti išvadas, kad ne visada jį pasitarnavo tos šalies gyventojams. Būtina iškėlus misijai tikslą suteikti reikalingas priemonės, nes jeigu jų nėra, tuomet tikrai nieko nepavyks. Ir tai diskredituoja tą organizaciją vietos žmonių akise nes jie ima klausinėti, kodėl praėjus 40 metų e, Gynėja Bisau vis dar yra visiškas skurdas, e, niekaip nepavyksta užtikrinti tinkamos politinės valdžios. Jei šiandien užeisiu į armijos būstinę Gynėja Bisau, aš iš ten išeičiau sudaužyta širdimi. barakai, visos patalpos kariuomenės yra labai prastos būklės. Ir jeigu kalbame apie politinę vadovybę tokių šalių kaip Gynėja Bisau arba mano šalies, Tai politiniai vadovai privalo prisimti visą atsakomybę už tai, kas vyksta šalia ir kokia yra padėtis. Taigi, kodėl iki šiol niekas nepasirūpino ir pas, pastatyti gyvenimui pritaikytų patalpų kariams. Negalima su žmonėmis elgtis taip, kaip su jais elgiamasi Gvinėje visau. Aš pasakiau, kad aš atvirai sakysiu tiesą visiems kad aš tikrai e, neskaitysiu kažkieno kito parašytų kalbų ir kad aš netikiu e, ataskaitomis, kurias parengė kažkas kitas. Visi privalo, turėti, visi privalo žinoti tiesą. Taigi, kokia yra tiesa apie Bisaugvinėje šiandien? Gynėja Bisau Sauginėje yra ne Malis, ne Kongas, ten nėra dviejų pusių konfront, konfrontacijos tarp dviejų pusių. Tai yra žlugusi valstybė, kurioje armija nuolatos, ginkluotosios pajėgos nuolatos kišasi į e, va, va, valstybės valdymą, tačiau civilių vyriausybei niekaip nepavyksta užtikrinti valstybės funkcionavimo. E, su tarptautinio koordinavimo pagalba tikimės, kad Bisaugvinėjos dabartinė valdžia su e, parlamentu, teisėtai išrinkta asamblėja. Iki kovo pabaigos parengs taip vadinamą kelio gairių planą, kuris nuties kelią rinkimams Bisaugvinėje, kurie galėtų vykti šių metų lapkričio arba gruodžio mėnesį. Taip nusprendė kovas lyderiai susitikę Dramblio kaulo Respublikoje e, šiais metais tokius lūkesčius puoselė ES, to tikiuosi ir aš. Mes dirbsime su ta šalimi, kad surenktume laisvus ir demokratiškus rinkimus iki metų pabaigos. Bet aš siūlau iš naujo parengti pereinamojo laikotarpio apibriešti. Pereinamasis laikotarpis paprastai, e, papras, pereinamojo laikotarpio vadinamas laikotarpis iki rinkimų. Visau Gvinėjoje tai būtų laikotarpis nuo dabar iki rinkimų. Pirmas etapas, antras etapas po rinkimų. Jeigu bus suformuota vyriausybė, tai tikėtina nebus pralaimėtojų. Kad tai, gal, tai manoma tuo atveju, jei partijos dalyvaus rinkimuose suvokdamos, uh, ir, man, ir, ir tikėdamos tuo, kad nebus pralaimėjusiųjų, kad e, daugiausia balsų surinkusi partija pasiūlys kitoms partijoms, e, daugiausia balsų surinkusiems partijoms e, sure, suformuoti vyriausybę, kuri dirbtų keliarius metus. Žinau, kad viską, kad lengviau kalbėti nei tai praktiškai padaryti. Reikalingas charizmatiškas vadovas, kuris užtikrintų koalicijos darbą trejus metus. E, žinau, kad mūsų draugai Europoje suvokia, kaip sunku išlaikyti koaliciją, koalicinę vyriausybę keletą metų. Įsivaizduokite, kaip tai sunku yra visau Gvinėjoje. Antrasis etapas būtų valstybės atkūrimas ir rekonstravimas. Beveik viską reikia pradėti nuo nulio. Iššūkis E, tenkantis Bisau Gvinėjos lyderiams yra pripažinti, suvokti, kad, š, kad šalyje nebuvo valdymo pastaruosius keletą dešimtmečių, kad viską, e, kad viską sukurti padėt, turėtų padėti e, tarptautiniai ekspertai, tarptautinės komandos iš Pasaulio banko ir TVF. Ir ES, turiu pasakyti, buvo labai dosni santykiuose su Bisau Gvinėje. Žinoma, jūs taikėte ir sankcijas, kurios buvo neišvengiamos, atsižvelgiant į susidariusią padėtį, bet jūs padarėte tai, ką reikėjo padaryti. Jūs siekėte vykdyti programas, kurios būtų naudingos vietos gyventojams. Ir prireikus, aš kreipsiuosi jūs, kad tos programos būtų uh, išplėtotos ir apimtų e, pilietinę visuomenę bei NVO ar ir būtų vykdomas bendarbiaujant su jungtinių tautų agentūromis. Jeigu jums atrodytų, kad jūs negalite dirbti su de facto veikiančiomis valdžios institucijomis. Jei tai būtų neįmanoma, yra nevyriausybinės organizacijos, bažnyčia, pilietinė visuomenė. Ir galite dirbti su mumis siekiant sukurti stabilės, st stabilę aplinką rinkimams. Norėčiau pakalbėti apie organizuotą nusikalstamumą ir narkotikus. Tarptautinėje žiniasklaidoje apie tai buvo daug rašyta, apie tai, kaip Bisaugvinėje tapo narkovalstybė, narkotikų verslo centru vakarų Afrikoje. Aš jūsų maldauju atmesti tokią nuostatą, tokį požiūrį, nes tie, kas taip sako, e, manęs neįtikino kad narko valstybės apibrėžimas taikytinas ir tinka visau gvinėjai. Prieš išvykdamas į tą šalį e, išgirdau daugybę pasakojimų apie tai, ko ten laukti ir ko ten tikėtis. Aš nemačiau ten labai daug brangių šio laikiškų automobilių. Apsilankiau e, to asmens namuose, kuris yra laikomas narkotikų verslo bosu. Jis gyvena už valandos kelio nuo šalies sostinės. E, jo gyvenama teritorija aptver, yra apstatyta tvirtomis sienomis ir viduje yra prabangių automobilių. Ir aš pasiklausiu, ar aš galiu pas jūs apsilankyti, jis sutiko mane priimti. Jis gyvena name, kurį pastatyti prireiktų maždaug 10 tūkstančių dolerių. E, raudono molio pastatas su cemento sluoksnių. Jokių privačių automobilių aš ten, jokių prabangių mašinų aš ten nemačiau. Man taip pat papasakojo, kad aš turėčiau pamatyti prabangę jo vilą. Ir aš bandžiau pasiklausti žmonių, kur toje prabangi vila galėtų būti. Man pasakė, kad jos nėra. Bet tai nereiškia, kad, nusi, kad narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo problemos vakarų Afrikoje nėra. Uh, tos problemos yra, bet būkime sąžiningi. Narkotikų daugiausia pagaminama e, centrinėje Amerikoje, Bolivijoje, Peru, Kolumbijoje ir iš ten narkotikai gabenami laivais į Afriką, į kitur, į Malį, Bisau Gvinėją, į kitas e, vakarų Afrikos pakrantės valstybės per Mauritaniją, paskui tranzitu tie e, narkotikai keliauja į Europą. Yra du e, tos veiklos epicentrai - Pietų Amerika ir Europa. Jei Pietų Amerikos valstybės su savo e, galingais laivynais ir visa turima infrastruktūra ir galimybėmis nesugebėjo e, pasipriešinti šiam verslui, jei Europa pasitelkusi švietimo sistemą, policijos pajėgas nesugebėjo veikti šios problemos, ne, nekaltinkime afrikiečių, vakarų Afrikos valstybių tos šalis taip pat tapo tų, tos veiklos aukomis. Ką galima būtų nuveikti, kad pasipriešintume tokiai situacijai, kad e, Vakarų Afrika ir Bisaugvinėje nebristų gilyn į, nekristų gilyn į to organizuoto nusikalstamumo pinklės ir spastus. Reikia imtis prevencinių veiksmų ir daryti tai rimtai. Visau Gvinėja yra tas atvejis ir ta šalis, kur galima pasiekti apčiopiamų rezultatų, jei ES nuspręs įsitraukti į tą veiklą, į tą projektą. Jeigu padėtumėte jiems um, įsteigti jūrų, uh, pakrantės, jūrų pakrantės kontrolės skyrių, kuris būtų aprūpintas tam pritaikytų, tai- tais, tam pritaikytų laivu. Tai būtų įmanoma. E, tose pakrantėse taip pat yra neteisėtos žvejybos problema. Ji kainuoja dešimtis milijardų dolerių. Tam taip pat reikėtų pasipriešinti. E, narkotikų problema lydi ir e, ginklų kontrabanda. Tai yra tarptautinio organizuotinio nusikalstamumo problema. Iš tikrųjų, ta e, šalis galėtų būti ramybės oazė. Ten nėra jokių religinių konfliktų ir konfrontacijos. Ten gyvenančių trijų religinių bendruomenių atstovai sėkmingai sugyvena. Aš susitikau su musulmonų, protestantų ir katalikų atstovais. Ir jie visi atėjo į tuos susitikimus drauge. Taigi, ponė pirmininkė, Gerbiami parlamento nariai, savo pasisakymą tuo ir baigsiu, krypdamas jūs ir, jūs ir prašydamas štai ko. Jeigu visi gyviniai <laughs> visau bus skirtos lėšos dėl ir žinau, kad dėl ten įvykusio valstybės perversmo e, jūs nusprendėte suspenduoti savo paramą ir taip pat nebeskirti pagalbos ir maliui, kuris išgyvena krizę Jeigu, jeigu dėl politinės, kažkokių politinių priežasčių negalite skirti lėšų šaliai, skirkite tas lėšas Junktinių tautų generalinio sekretorius atstovai, man, jeigu pasitikite manimi, arba UNICEF organizacijai, arba pasaulio maisto programai. Neišaldykite tų lėšų ir ne, neperkelkite tų lėšų į kitą savo biudžeto eilutę. Ačiū Jums ir te laimina Jūs Dievas. Uh, Ačiū kreipimasis buvo garsus ir aiškus. Ponas Alafranka dabar pradės diskusijas ir sakys pastabas arba klausimus. Prašau, ponė Salafranka. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Ramuš Horta. Sveiki atvykę vėl į Europos parlamentą. Su jumis nekartą esame kalbėjęsi Norėčiau palinkėti Jums visokiojo pasiekmės, einant tas pareigas, kurias Jums patikėjo tautų generalinis sekretorius. Tiesa ta, kad nuo 74 metų, kai Portugalija tapo nepriklausoma, visau Gvinėjos istorija tapo labai sudėtinga, jie turėjo eilę prezidentų, dauguma jų nebaigė kadencijos, ponas Vieira ir jo pasiekėjai Prezidentas Veira buvo nužudytas 2009 metais. Ir galiausiai kulminacija buvo pasiekta, kai buvo padarytas valstybės perversmas. Taigi galima pasakyti, kad situacija Bisau Gvinėjoje yra netokia kaip Malija. Tačiau aš man nemanau, kad galėtumėme visiškai atmesti galimybę, kad e, tarp tokių šalių kaip Malis, Mauritanija ir Libija nėra jokio ryšio. Ta ne mes sakėme, tą sako jungtinės tautos. Na ir nuo 2004 metų kokaino srautai iš Pietų Amerikos valstybių buvo daugiausia nukreipti į Gvinėjos įlankos šalis. Tas jau buvo pastebėta, užfiksuota. Taigi tai tapo išku ir taip pat Nigerijoje, Laose, Mienmare, Kinijoje ir kitose valstybėse. Apie Bisaugvinėją kalbama iš dalies kaip į, apie tokią buferinę valstybę. Tarsi yra teigiama, kad čia šalimi yra pasinaudojama persiunčiant narkotikus į Europą. O mano šalis Ispanija, žinoma, yra viena iš narkotikų galutinio taško. Na ir bendrai kalbant apie pasaulinį saugumą, tas, tas regionas yra labai svarbus. E, Sahelio regiono krizė irgi turi didelių padarinių, tai gali paveikti ir visau gvinėje. Na ir ką ES galėtų nuveikti, mes tam tikrą prasme jau uh, E, dirbame, kovojame su piratavimu, kaip, bet kaip mes galėtume padėti jungtinėms tautoms atlikti funkciją šiame regione. Na, po rinkimų galbūt situacija normalizuosis, bet gal galėtumėte pateikti tikslesnių datų, kaip konkrečiai jūs įsivaizduojate rinkimus kaip jie galėtų įvykti. Ir aišku, rinkimai yra atspirties taškas, tai nėra galutinis taškas, kaip jūs teisingai pastebėjote. Ir šioje srityje turite tikrai nemažai patirties. Reikalinga atkurti valstybinės institucijas. Taigi norėčiau paklausti jūsų daugiau apie rinkimų procesą. Na ir tą pasakojimą tas jūsų pasakojimas apie tą generolą, kuris gyveno 10 tūkstančių dolerių vertės name. Gal turit kokiu nors daugiau žinių apie tai, kaip tie nar nar iš narkotikų gaunami pinigai yra implantuojami regione ir ką galėtų padaryti ES, kad padėtų šiai šaliai uh, laikantis jungtinių tautų rekomendacijų, kurios bus patvirtintos, remiantis jūsų pateiktą ataskaitą. Ataskaitą, kaip sakėte, pateiksite gegužės pradžioje. Ačiū. Dėkoju, ponui Salafrankui, Salafrankai, ponė Gomeš. Pone pirmininkė, labai malonu matyti jūs, e, vėlgi, mūsų tarpę ir labai Džiugu, kad e, jūsų didžiulė milžiniška tarptautinių reikalų patirtis, užsienio politikos patirtis dabar yra naudojama jungtinėse tautose, jūs paskyrus specialiųjų galiotinių visau gynėjai. Norėčiau pakomentuoti tris dalykus. Pirmiausia, remiantis tuo, ką sakė kolega Salafranka, gal galėtumėte daugiau, plačiau papasakoti apie geopolitinį kontekstą kuriame Bisau Gvinėja turės plėtotis. Nes suprantu, kad vyksta kova dėl įtakos sferų šioje Afrikos, šiame Afrikos regione. Taip pat ECOWAS veiksmai Angoloje, Nigerijoje Tai rodo, taip pat Senegalas irgi yra susidomėjęs ir rodo susidomėjimą visau gvinėje. Netgi faktiškai yra suinteresuotas visau gvinėjos destabilizavimu. Nes ta teritorija dar nėra visiškai demarkuota. Trūksta dar tokių demarkacinių linijų. Ir kalba eina apie pasienio teritoriją kur aišku dar yra šalia to ir terorizmo problema, kurią irgi paminėjote. Tai galėtų turėti įtakos tam, kas dedasi jūroje, turiuomenį piratavimą. Tai nėra aktualu tik tai Indijos vandenynui, juk tie dalykai vyksta ir Gvinėjos įlankoje. Taigi pažvelkime į tą plačiau regioninį kontekstą. Na ir galiausiai Jeigu pažvelgtumėme į bendras tendencijas, tą perėjimą iš pirmojo perinamo laikotarpio į antrąjį perinamąjį laikotarpį, kaip jūs išvelgtumėte čia, įvertintumėte parlamentinį matmenį. Kalbame apie šalį, kuri yra koti, kotonių susitarimo dalis, priklauso AKR dariniui ir turi sukaupę sukaupę jie šiokios tokios patirties, taigi kaip mes parlamentarai galėtumėme padėti šiame procese. Na ir galiausiai. Jūs kalbėjote apie finansavimą, apie veiksmų, ketina, kurių ketina imtis jūsų misija. Uh, finansavimą. Man būtų įdomu sužinoti, ar nesate suplanavę susitikimų su Lady Ashton arba komisaru Piebalks, nes kiek aš žinau, tos sankcijos, kurias taiko jungtinės Europos Sąjunga dėl valstybės perversmo, yra daugiausia susijęs su vystomo bendradarbiavimo fondo, fondo lėšų suspendavimu. Kiek jau man yra žinoma, iki šių metų pabaigos tikimasi, kad lėšos skiriamos e, visaugviniai bus e, pradėtos vėl naudoti. Ir tai yra įmanoma atsižvelgiant į tam tikrų veiksmų, finansavimą veiksmų, kurių galėtų imtis ES, konsultuodamasi su jungtinių tautų misija, kuriai jūs vadovaujate. Dar viena mintis. Buvau viena iš tų parlamente kuri pasisakiau prieš saugumo pajėgų reformą ir atitinkamą misiją visau Gvinėjoje, nes tiesiog problema yra visiškai kito pobūdžio. Problema yra susijusi su valstybės kūrimu. Ar jūs nemanote, kad ES galėtų labiau būti traukta į civilinę, karinę kokią tai operaciją, kurią būtų galima įgyvendinti, padedant e, e, atstatyti valstybę. Ačiū. Dėkoju Anai, ponas Tanukas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu čia. Kalbėsiu šiek tiek portugališkai, dabar jau perėsiu prie anglų kalbos rytų Timorė. Vaikystėje buvau išmokau portugalų kalbos ir 99 metais, kai pirmąjį kartą pasisakiau šiame parlamente, kalbėjau apie Timor valstybę ir kalbėjau apie jūsų kovą prieš portugalus ir prieš Indonezijos okupaciją jūsų šalyje. Ir neseniai taip pat rengiau pranešimą dėl Afrikos kišulio. Jūs sakėte, kad Bisau Gvinėja yra na, visiškai žlugusi valstybė Bet jūs sakėte, kad tai nėra narko valstybė. Tačiau kalbant apie Sahelio regioną, kiek jūs pritarėte minčiai tiesti greitkelį nuo vienos pakrantės iki kitos pakrantės, per kurią galėtų keliauti ir narkotikai, ir džihadistai, ir ginklai, Jūs sakėte, kad Bisau Gvinėje dauguma yra musulmonų. Aš maniau, kad katalikai yra, užsidaro daugumą dėl Portugalijos, kol, kolon, kolon, kolon, nu, Portugalijos kolonijinių laikų. Taigi kalba eina apie magistralę, kuri, kurią būtų galima pasinaudoti netgi piratavimo tikslais. Taigi ta narko priekyba, islamo, teror, islamo teroristai, priekyba žmonėmis, ginklais, uh, kaip jūs tai vertinate? Ar jūs maniau, tai yra visiškai ne... iš fantastikos serijos? Ir dar vienas provokuojantis klausimas. Jūs kaip buvęs valstybės vadovas, ką manote apie narkotikų dekriminalizavimą? Ar tai neišspręstų problemos? Ačiū. Fail, Ačiū, ponas Feila. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas Pone Ramas Horta, norėčiau Jūs pasveikinti visų pirma atvykus pas mus. Labai malonu Jūs čia matyti. Leiskite pasakyti, kad e, Europos parlamente aš esu vienas iš tų, kuris e, visiškai pasitikė jumis, tikrai tikiu, kad jūs įveiksite tą užduotį, kur jums patikėta. 2012 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją ir taip pat kai kurie parlamentarai, pavyzdžiui, ir pane Gomeš prisidėjo prie tos rezoliucijos rengimo apie Bisau Gvinėją. Jūs e, papasakote bendrais bruožais, kokia yra situacija, o mane domintų šalies humanitarinė situacija. Taip pat gal galite pasisakyti ir apie e, pabėgėlius, e, persikėlusius asmenis, taip pat kokia yra žmonių sveikata, ar jie turi pakankamai maisto produktų, kokia jų kokybė. Taigi mums labai svarbi yra humanitarinė situacija. Ir taip pat mes norėtumėm sužinoti štai ką. Atkuriant šalį, kokį vaidmenį galėtų prisimti ES? Nes iš karto e, kyla ir klausimas dėl mūsų pastangų, apie tai jau kalbėjo kai kurie kiti kolegos. Dabar buvo užblokuotos lėšos ir aš norėčiau pasiteirauti, ar yra kokiu nors garantijų, e, kad iš jūsų pusės, kad, ar iš Europos komisijos pusės, kad tos lėšos nebūtų atimtos visiems laikams, galbūt kažkada ateityje tos lėšos galėtų būti skirtos šalies atkūrimui arba padėti tiem žmonėms, kurie dabar yra sudėtingoje humanitarinėje situacijoje. Ir dar vienas klausimas. Dėl um, Taip pat turiu klausimą ir dėl rinkimų. Na, dabar jau negaliu iš jūsų pareikalauti, kada įvyks rinkimai e, konkrečios datos, bet mane domintų jūsų nuomonė. Kaip manote, kada būtų galima įsivaizduoti, tikėtis, kad rinkimai įvyks? Ir ką būtų galima e, padaryti, kad e, žmonės geriau pasiruoštų rinkimams? Milan Mijon, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Ramos Horta už tai, kad pas mus atvyko. Taip pat turiu pateikti ir keletą klausimų. Visų pirma, pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms dėl organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų. Apie tai kalbėjo kiti kolegos. Aš dar, dar ir vakar kalbėjau, girdėjau kalbant apie tai, kad Bisau Gvinėjoje, iš Bisau Gvinėjos driekėsi e, narkotikų gabenimo maršrutai į Latino Ameriką ir Europą. Na, bet jūs sakėte, kad e, tai netiesa, kad e, Bisau Gvinėja nėra narkotikų paskirstimo platforma. Kaip manote, kokią įtaką tai gali turėti tarp atlantiniams e, santykiams, santykiams tarp Bisau Gvinėjos ir Europos Sąjungos. Tikrai įdomu, ką manote jūs. Dabar dėl veiksmų plano, dėl kovos su narkotikais ir narkotikų priekybą. Yra iniciatyva, Vakarų Afrikos saugumo iniciatyva, kuri vadinasi ECOVAS. Tai yra jungtinių tautų e, iniciatyva nukreipta prieš organizuotą nusikalstamumą. Ši iniciatyva yra susijusi su kova su narkotikais Vakarų Afrikoje. Jūs sakėte, kad pagrindinis kokaino gamintojas yra Latino Amerika. Na, o daugiausia narkotikų sunaudojama Europoje ir JAV. Bet vakarų, kalbant apie vakarų Afriką, tai ir ten yra pakankamai sunaudojama narkotikų. Galbūt e, ir, man atrodo, kad vis dėlto ir Bisalgvinėje tame dalyvauja. Kalbant apie Vakarų Afriką, o taip pat ir apie Bisau Gvinėją, aš bijau, kad galbūt Bisau Gvinėje netenka didelis vaidmuo vaid, narkotikus vartojant, bet jais prekiaujant, tai manau, kad tikrai, ką jūs manote. Ponas Ramos Horta. Aš galėčiau atsakinėti keliomis kalbomis ir galbūt portugališkai, ispaniškai, bet galbūt būtų daug sumaišties, jeigu aš šokinėčiau nuo vienos kalbos prie kitos, tai galbūt kalbėčiau, kalbėsiu tiesiog angliškai dėl ECOVAS iniciatyvos. E, dramblio kaulo krante visiškai neseniai vyko susitikimas skirtas šiai iniciatyvai, buvo e, pateikta, pateiktas ir išsamus pareiškimas dėl Bisau Gvinėjos, dėl rinkimų. Yra tikimasi, kad rinkimai įvyks šiais metais lapkritį arba gruodį. Grįžęs į Bisau Gvinėją, ketinu surenkti susitikimų. Aš jau įvertinau, e, kokios yra galimybės, jas aptariau su Vakarų Afrikos e, atstovais, ECOVAS iniciatyvos atstovais, ES, taip pat ir dvišaliais partneriais. Ir mes e, norėtumėm peržiūrėti ECOVAS pareiškimą arba poziciją, nes jungtinės tautos visą laiką turėtų skatinti, remti uh, vietinės organizacijas. Mes galbūt kai, kai kada ir nes, nesutarėme dėl strategijos, vietinės strategijos ar vietinės taktikos, tačiau jungtinės, atsiprašau, jungtinių tautų vyriausiojo e, sekretoriaus tikslas yra padėti toms vietiniams organizacijoms, kurios kovoja su vietiniais iššūkiais. Taigi mes dirbsime su ECOVAS ir išsiaiškinsime, kas buvo susitarta dėl e, Bisau Gvinėjos. Tuomet mes su Bisau Gvinėjos parlamentu, politiniais lyderiais aptarsime ir rinkimų kalendorių. Kaip jau sakiau, anksčiau yra tikimasi, kad iki kovo pabaigos tiek vyriausybė, tiek ir parlamentas kuris vis dar yra teisėtas parlamentas, jis nebuvo paleistas. Taigi mes ketiname parengti keurodį planą, kur būtų nurodyti konkretus žingsniai link e, rinkimų. Gegužės mėnesį pasirodys gegužės mėnesį bus, ko gero, suformuota platesnė visus įtraukianti vyriausybė. Uh, kartais politinės partijos, politiniai lyderiai užginčia rinkimų rezultatus, kaltina esančius valdžioje tuo, kad jie suklastoja arba įtakoja rinkimų rezultatus. Taigi būtų gerai, jeigu jungtinės tautos um, ar ES valdytų rinkimų procesą. rinkimų įstatymą sukuria nacionalinė asamblėja. Tačiau um, rinkimų administravimas nebūtinai yra uh, valstybės uh, užduotis. Šią užduotį galima patikėti ir kitiems išorėje. Ir jeigu mums pavyks, tai tuomet artimiausius penkerius metus bus, mūsų šalyje veiks plati vyriausybė, nebus pralaimėtojų, visi galės dalyvauti valdyme ir bus sukurta geras, geresnė aplinka skaidriems rinkimams. Kalbant apie armijos reorganizavimą, Vėlgi aš buvau susitikęs su armijos arba kariuomenės vadais ir jiems sakiau, kad būtina, jog visi suprastų, kad būtina reorganizuoti karinės pajėgas. Aš labiau būčiau vis dėlto linkęs sakyti, kad reikia reformuoti ir reorganizuoti Bisau e, Gvinėjos karinės pajėgas. Tie žmonės, su kuriais aš kalbėjau, yra veteranai. E, jie kovoja už Gvinėjos e, nepriklausomybę. Žvelgiant į juos, matosi visa Bisau Gvinėjos istorija ir iš šių žmonių negalima atimti uh, atsakomybės galvoti apie šalies ir ginkluotų pajėgų ateitį. Jie ja. pristatė man savo siūlymus, bet reiks parengti strateginę e, tos šalies viziją ir perspektyvą, įvertinant visas galimas grėsmės, įprastinės, neįprastinės bei neįprastinės saugumui ir kaip tuos klausimus išspręsti atsižvelgiant į šalyje esančius išteklius. Galbūt aš turiu kažkokių tai poreikių, tačiau nėra išteklių tuos poreikius patenkinti. Ir negalima visada tikėtis pagalbos ir paramos iš užsienio. Reikia ieškoti ir kitų galimybių, ne tik uh, policijos ir armijos pasitelkimo, įveikiant netradicinius uh, iššūkius saugumui. Ir aš noriu pasakyti, kad reikės dirbti drauge su jais, su tų pajėgų atstovais ir reorganizuojant ir pertvarkant visau Gvinėjos pajėgas. Tai nėra kažkoks tai pirminis prioritetas. Visi, visos šios užduotis yra prioritetinės. Ir aš tikiuosi, kad ES, kuri jau yra parengusi studiją tuo klausimu, tai yra apžvalga e, ginkluotojų pajėgų parengta prieš porą metų, Akovas taip pat yra parengusi tokią studiją ir tų studijų pagrindų e, bus parengtos rekomendacijos, jas išnagrinėsime ir siūlysime Bisau Gvinėjos kariniams vadovams pateikti pasiūlymą, kaip reorganizuoti karinės pajėgas bet reikės iš esmės pertvarkyti visą valstybę. Negalima reorganizuoti tik e, karinį pajėgų sektorius. Reikės ir teismų sistemą, ir kitus sektorius pertvarkyti. Bendrai kalbant apie narkotikus ir kitus organizuotus nusikaltimus. Aš nenoriu būti neteisingai suprastas. Taip, ta problema egzistuoja visoje vakarų Afrikoje. Ir tarptautinė bendruomenė, ir man ir manau, Europa ypač turėtų suteikti pagalbą, nes tai tiesiogiai liečia jūs. Geriausias, teisingiausias būdas užtikrinti stebėseną iš erdvės E, Vakarų Afriką. Netgi Senegalas, e, pažangiausia to regiono valstybė, turi radarų sistemą, tačiau radarai apriepia tik tai e, jų teritoriją, tik tai oro uosto teritoriją. Jie negali kontroliuoti situacijos, pavyzdžiui, jūroje. reikėtų dirbti su Bisau Gvinėjos valdžios atstovais ir pasiekti susitarimo dėl kitų artimiausių žingsnių, kaip reorganizuoti e, jūrų e, saugumo pajėgas. Reikalingos e, jūrų saugumą užtikrinančios pajėgos, kurios galėtų būti skirtos iš Europos ir kurios būtų nuolatos dislokuotos ten. Uh, arba kurios e, būtų dislokuotos jūroje. Reikalinga bazė, kuri būtų įsteigta kurioje nors teritorijoje, pavyzdžiui, Bisaugvinijos teritorijoje. Galima būtų surenkti mokymus, e, padėti šalį atkurti infrastruktūrą ir po to užtikrinti stebėseną šalies iš erdvės, iš oro ir e, stebėseną jūroje Ir galbūt taip būtų galima pasipriešinti uh, narkotikų uh, tinklo plitimui ten. Negaliu komentuoti e, regiono šalių išreikštų viena kitai prieštaraujančių pozicijų ir požiūrių tais klausimais, kuriuos mes aptarėme. Galbūt aš galėsiu pakomentuoti tas visas pozicijas, kuomet išeisiu, kuomet nebedirbsiu šiame poste, kuomet išeisiu į pensiją portugališkai kamba, kalbančių šalių bendryje nesutarė, nėra priejusi vieningos nuomonės, kaip spręsti bisaugvinėjos padėtį. ECOVAS ir ES taip pat tuo klausimu nesutarė. Manau, kad čia ir pačioje ES nėra vieningos nuomonės, nei pati Europos komisija tikriausiai nėra išsprendusi šio klausimu iš 15 ekovas valstybių visos jos e, laikosi skirtingos nuomonės dėl savo skirtingų interesų. Manau, kad reikia dirbti su jomis visomis, neatsižvelgiant į jų individualų požiūrį visau gvinėje. Manau, kad reikia įtraukti jas ir, na, mesti joms iššūkį. Visau e, gvinėje nėra malis, tai ne kongas jei mes ne, jei negalime išspręsti Bisaugvinijos problemos, ar įmanoma išspręsti Malio problemą. Bisaugvinijoje nėra pilietinio karo ir Bisaugvinijoje e, kariškiai niekada nebuvo perėmę visos valdžios. Jie įvykdė karinį perver, perversmą, tačiau į valdžią e, paskyrė civilių grupę. Dab, dabartinis e, civilių pereinamosios vyriausybės vadovas bando išlaikyti atstumą tarp tos vyriausybės ir tų, kurie e, juos ten paskyrė. Ir jis yra PIGC narys, o PIGC nėra visiškai nusišalinusi nuo e, vyriausybės valdymo toje šalyje. Toliau, narkotikų dekriminalizavimas. Na, šiuo klausimu nesu nuodugniai domėjęsis ir aš beveličiau išvengti atsakymo į šį klausimą, nes atvirai kalbant niekada apie tai nesusimaščiau. kalbant apie maisto saugumą, žmonių aprūpinimą maisto produktais. Iš tikrųjų, toje šalyje yra e, visiškas skurdas, e, dauguma žmonių neturi švaraus geriamo vandens. Ir taip pat, atšvelgiant į tai, kad nėra tinkamos politinės valdžios toje šalyje. Atsižvelgiant į visą tai, aš prašau jūsų išplėtoti savo finansinę paramą. Tai galite daryti per mano biurą, per UNICEF organizaciją, pasaulio maisto programą. Junktinių tautų agentūros dirba ten, toje šalyje. Ir jos vienintelis yra e, atstovaujamos visoje šalyje. Joms skirti finansiniai ištekliai yra labai nedideli. Ir jos sugeba labai nuveikti, daug nuveikti su tais ištekliais ir dirbdamos labai sudėtingomis sąlygomis. Todėl aš prašau, maldauju jūsų paieškoti galimybių e, skirti paramą finansinę paramą vyriausybei, galbūt dirbant su nevyriausybinėmis, tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos NVO ir tarptautinėmis agentūromis ten veikiančiomis. Manau, kad aš atsakiau į visus klausimus. Gal nebent ką nors praleidau. Thank you very much you know it... Ačiū. E, šis keitimasis nuomonėmis mums buvo tikrai naudingas ir tai galimybė mums išgirsti iš pirmų lūpų padėties tame regione pristatymo. Ir esame tikrai dėkingi, kad atėjote pas mus ir atsakėte į mūsų klausimus. Pone Horta, ačiū Jums labai. Ir linkėme Jums visokiojopos sėkmės.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 right. So we have two votes. Dabar bus balsavimas. Pirmiausia, balsuojame dėl nuomonės projekto dėl moterų teisių Balkanų regiono e, šalise kandidatėse. Ar esate pasirengę balsuoti? Puiku. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau penktasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir toliau. Tryliktasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 14 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 15 pakeitimas dėl septynių atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirtoji dalis už. Prieš susilaikė pritarta. Penktoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Šeštoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Septintoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Aštuonioliktasis pakeitimas dabar kas už, prieš susilaikė pritarta. Dvidešimtasis už, prieš susilaikė pritarta. man sufleruoja, kad reikėjo balsuoti ir dėl 16 pakeitimo, nes 14 atmetėme. Dabar balsuosime dėl 16 punkto, kas už prieš susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas - už prieš susilaikė pritarta. 22 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis - kas už Mm, dėl, dėl 24. Tuomet 24. pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 27. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 28. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas prasideda. 29 už. Sveikiname pranešėją. Toliau antras balsavimo punktas ES Kinijos sutartis. Vienas galutinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Du nariai neturi kortelių. Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni už. Ačiū. Sveikiname poną Tenuką. Okay. Now, are we here?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 Pone Marisa Matijas yra delegacijos pirmininkė. Ji atėjo. Tai palaukime kelias minutės dabar, kol jie pasiruoš. Eh no, sono da 15. Well, you know, I have to announce you. Kaip žinote, turiu dabar paskelbti dėl to, kad taip skubiai svarstome darbo tvarkės punktus. Mūsų keitimasis nu, nuomonėmis su Rupert Joy, kuris yra naujai išrinktas ES delegacijos vadovas Maroke, prasidės penktą valandą, o ne pusė šešių. Penktą valandą prasidės tas pokalbis. Tai yra geros žinios. Thank you. So we are waiting for Mrs. Mar Kągi, laukiame ponios Marisas. Okay. So. Kągi, kitas darbo atvarkės punktas yra ponios Marisos Matijas pateikiama informacija apie 11 Europos parlamento Libano tarp parlamentinį susitikimą, kuris vyko Libane vasario mėnesį. Taigi, ponia Marisa Maties yra delegacijos santykiams su Mašteko valstybėmis vicepirmininkė. Kaip žinote, mes domimės, kokį poveikį Sirijos krizė daro Libanui ir e, rinkimų įstatymo keitimo procesas Libane mus taip pat labai domina. Taigi jums 50 minučių, kad e, pakomentuotumėte šiuos klausimus, taip pat ir kitus, kurie jūsų manimų yra svarbus. Taigi prašau žodis jums, ponė Maties. Dėkoju, atsiprašau, kad e, šiek tiek vėluoju, vėlavau, nesitikėjau, kad pradėsime pusė penkių, galvau, kad pradėsime pusė penkių. Papasakosiu apie santykius su delegacija ir pakomentuosiu tos du klausimus, kurie ir buvo pagrindiniai klausimai mūsų delegacijos ir lankymosi met, Libane metu. Mes nuo 11 iki 15 vasario ten lankėmės ir turėjome galimybių susitikti su prezidentu, premjeru, parlamento pirmininku, kai kuriais ministrais, užsienio reikalų, socialinių reikalų, vidaus reikalų ministrais ir taip pat politinių partijų lyderiais bei užsienio reikalų ir žmogaus teisų komitetų pirmininkais. Taip pat turėjome galimybę susitikti ir su tarybos, valstybės tarybos pirmininku ir pagrindiniu tinklotojų pajėgų vadu. Taip pat turėjome galimybių susitikti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriausia, kurios daugiausia dirba pabėgėlių klausimų, pabėgėlių iš Sirijos klausimų ir taip pat kalbėjome apie rinkimų reformą. Norėčiau pateikti bendrą kontekstą. Vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad mūsų lankymosi metu per susitikimus, šiaip apsilankimų metu jautėme geronoriškumą ir visi veikėjai, su kuriais susitikome, akcentavo politinio stabilumo, saugumo klausimą ir taip pat jautėme gernoriškumą iš visų partnerių, kurie siekia nacionalinės vienybės Libane. Ir tik tai krizėje Sirijoje šiek tiek buvo toks provokuojantis elementas, kaip žinote, Libano valdžia nusprendė, kad kažkurio tai momentu reikalinga patvirtinti savo poziciją vertinimą to, kas vyksta Sirijoje, nes šalyje, šalis nėra vieninga dėl to ir politinės partijos dėl to nesutarė ir tiesiog buvo bandym, bandoma parengti tokią nacionalinę poziciją. Mano manimu, tai buvo labai sėkmingas bandymas išsaugoti šalies vienybę, suverenumą, mm, akcentuoti tai kaip svarbiausius dalykus. Taigi toks yra kontekstas, politinė aplinka, kuri dabar vyrauja Libane. Dabar trumpai pereisiu prie dviejų dalykų, kuriuos minėjote įžangoje. Daugiausia mes kalbame apie tai, kokią įtaką turėjo Sirijos konfliktas. Kaip žinote, Libanas visiškai laikė atviras sienas pabėgėliams. Ir dabar šalis susiduria su tokia situacija, kai yra maždaug 280 tūkstančių pabėgėlių, 3 tūkstančiai pabėgėlių kasdien atvyksta į šalį ir labai sudėtinga tvarkytis su tokia situacija, kadangi na, ir fiziškai yra sudėtinga tą padaryti ir taip pat trūksta išteklių kad būtų galima susitvarkyti su tokia humanitarinė krize. Na ir mes nesitik, nesitikime, kad situacija pasikeis per kelis mėnesius ar, ar savaitės. Taigi ir politinė valdžia, ir nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės organizacijos dirbančios pabėgėlių srityje akcentavo per visus susitikimus, kad tai yra tarptautinės bendruomenės problema ir kad reikia to nepamiršti ir atidžiai apie tai pamastyti ir paremti šalį susiklošius tokiai situacijai, net, nes netgi su humanitarnė pagalba yra sudėtinga susitvarkyti su tokiais dideliais pabėgėlių srautais. Dėl rinkimų įstatymo labai trumpai pakalbėsiu apie jį. bet galbūt per klausimų atsakymų sesiją galėsime apie tai daugiau pakalbėti. Bet bendrai kalbant apie rinkimų įstatymą, mes tą klausimą irgi aptarinėjome, nes yra keli pasiūlymai pateikti. Žinome, kad rinkimai turėtų įvykti birželio mėnesį. Taigi yra pateikta keletas pasiūlymų dėl naujo rinkimų įstatymo. E, parlamentas nerengia įprastinių sesijų, tačiau Yra įsteigtas pakomitetis, kuris turi aptarti rinkimų įstatymą, jis, jis dirba vis dar ir jis įgaliotas dirbti tol, kol bus e, galiausiai parengtos išvados. Taigi aptariamos dvi sistemos - proporcingumo ir mažoritarinė sistema ir prieš dešimt dienų kol mūsų delegacija dar lankėsi Libane, kaip sikis vyko balsavimas specialiajame komitete kur vyriausybė kartu su Libano pajėgomis ir Katai partija balsavo už pasiūlymą dėl proporcingumo sistemos, proporcingo balsavimo sistemos. Taigi diskusijos dar yra atvar, atviros, šiokios tokios įtampos yra, bet balsavimas jau įvyko. Na ir dabar žiūrėsime, kaip viskas klostysis vėliau per kelias ateinančios savaitės dienas ir pažiūrėsime, ar bus įmanoma surenkti rinkimus, kaip, kaip ir buvo numatyta birželio mėnesiui. E, be kita ko dar norėčiau labai trumpai pakomentuoti ir kitus klausimus, kurie buvo aptarinėjami lankantis Libane, būtent moterų klausimas, moterų dalyvavimo politikoje, moterų atstovavimo klausimai, e, jų, jų veikla politinėme gyvenime. Mes tuos klausimus kėlėme keliuose susitikimuose. Taip pat klausimai susiję su teismų sistema ir tai, kad reikalinga užtikrinti teismų nepriklausomumą nuo politinės sistemos. Ir manau, kad gal bendrai būtų tiek, o galėsime dabar aptarti tuos klausimus, kurie konkrečiai rūpi komiteto nariams. Dėkuoju. Mr. Kirilovas. Ačiū, ponas Kirilovas. Ačiū pirmininkė. Dėkojame pranešėjai už pateiktą informaciją. Aišku, yra klausimų kurie gali būti tikrai keliami teisė, tai moterų teisės ir panašiai. Dar vienas klausimas, kuris yra skubus ir degantis, ir man įdomu, ar jis buvo aptartas apsilankimo metu. Būtent, kaip žinote, po praeitos vasaros įvykių, kai buvo įvyktas teroristinis išpolis, dar prieš kelias savaitės, po to, kai buvo atliktas preliminarus tyrimas, mūsų vyriausybė, bendradarbiaudama su žvalgybinėmis agentūromis pasaulyje, nurodė, kad Hezbollah gali būti susijusi su tuo teroristiniu aktu. Aišku, galėjo būti tas išpolis dar baisesnis, bet tai, kaip viskas įvyko, buvo susprogdintas visas autobusas, žuvo nemažai žmonių. Taigi, ES dabar atsiduria sudėtingoje situacijoje, nes Junktinės tautos ir Izraelis patvirtino, kad yra įsitikinę, jog su tuo susijęs įsisijusi Hezbollah organizacija. Ir daromas spaudimas ES įtraukti Hezbollah į teroristų sąrašą. Ar buvo aptartas tas klausimas, kokios buvo išsakytos nuomonės ir koks susidarė įspūdis jums? Nes, kaip sakiau, tai yra gan rimta, sudėtinga, turint omenyje dabartinę politinę padėtį Libane ir netgi Sirijoje, bet mes turėtumėme kalbėti tuo, apie tą klausimą. Ir čia, šiame komitete. Dėkoju. Marija David. Thank you very much, Chair. Uh, we are this... Ačiū, pirmininkė. Mes uh, diskutuojame apie uh, Libaną, pirmininkė, ir aš nežinau, ar jūs turėjote galimybę prieš balsavimą pasakyti, kad šiandien uh, um, turime svečių GGSP parlamento sekretorių ir džiaugiamės, kad jis pas mus atvyko. Uh, Taip pat norėčiau padėkoti ir Marisai už tai, kad ji pas mus atvyko. Man atrodo, kad tiek jos ataskaita, tiek ir įspūdžiai vietoje buvo labai teigiami. Libano, Libane yra daug pabėgėlių iš Sirijos. Kiek suprantu, Libano institucijos jų nelaiko politiniais arba karo pabėgėliais. Jie apsistoja pas pažįstamus, bet vis dėlto tai yra didžiulė našta ir ES turėtų padėti. Reikėtų padėti Libano institucijoms sušvelninti tą dramatinę situaciją, kur yra susiklošusi. Be abejo, pagrindinė problema yra štai kokia, ką tik apie tai paminėjo ir mūsų kolegė. Turime apie tai pak, e, padiskutuoti ir čia, turime kreiptis į baronienę Ashton ir paprašyti, kad ji mums paaiškintų, kokia yra ES pozicija šiuo klausimu. Apie tai jau nekarta buvo diskutuota su užsienio reikalų ministrais aš galėčiau pasidalinti ir asmeninę poziciją. Iš tikrųjų labai sunku suformuoti poziciją, kai viskas tiesiog liudija apie Hezbollah. Hezbollah yra atstovaujama vyriausybės koalicijoje. Na ir mes palaikome draugiškus ir demokratiškus santykius su vyriausybė. Taigi apie tai irgi reikėtų padiskutuoti. Aš Su nekantrumu laukiu diskusijos šiuo klausimu tam, kad galėtumėm suformuoti savo poziciją. Man pasirodė šiek tiek keista, kad vienos iš Europos politinių šeimų lyderis um, yra giriamas Hezbollah tinklapyje. Aš manau, kad vėliau apie tai galėsime pakalbėti kai e, svarstysime šią konkrečią problemą. Marisa minėjo ir dar vieną dalyką. Tai yra būsimas rinkimų įstatymas. Faktas yra štai koks. Nepriklausomai nuo to, kokia sistema bus naudojama ateityje, ar tai bus proporcinga sistema ar kitokia e, sistema, žinome, kad Pagal e, Libano konstituciją, tarkim, premjera skiria sun, sunių, e, ats, sunių e, tautybės asmenis ir taip toliau. Demokratija yra pas, demografinė situacija yra pasikeitusi demografinė situacija po to, kai įsigaliojo konstitucija per visus tos metus, labai smarkiai pasikeitė. Aišku, mes turime laikytis konstitucijos principų, bet manau, kad e, dėja su laiku buvo pamirštas vienas klausimas. Tai yra bendradarbiavimas. Jis praktiškai neegzistuoja. Tarptautinė bendryje, bendruomenė praktiškai pamiršo e, apie tai, kaip Libano institucijos bendradarbiauja su specialiuoju uh, Libano e, tribunolu dėl Ariri bylos. Taigi manau, kad tikrai turėtumėm labiau domėtis, kas vyksta toje pasaulio dalyje. Pane De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, na, norėčiau atsiprašyti Marisos Maties dėl to, kad ne, nebuvau tuo metu, kai ji pasisakė. Uh, Aš maniau, kad pradėsime vėliau, pusę penkių apie tai kalbėti, taigi dėl to šiek tiek ir pavėlavau. Turiu kelis trumpus klausimus. Pirmasis, Marisa šiek tiek apie tai gal ir kalbėjo, būtent kaip galiausiai buvo prabalsuota dėl rinkimų įstatymo. Bet aš tiesiog norėčiau sužinoti, ar dabartiniu momentu uh, libaniečiai atsižvelgė į ankstesnės misijos rekomendacijas, misijos, kuriai vadovavo Načio Salafranka, nes tai yra labai svarbus dalykas. Nesvarbu, kokį modelį jie pasirinks, e, tiesiog man įdomu, ar buvo atsižvelgta į ES rekomendacijas, kurios buvo pateiktos Načio asmenių. Ar buvo atsižvelgiama į tas rekomendacijas renkantis e, balsavimo modelį. Kitas dalykas, e, rinkimai vyks tikrai labai esant jautriai situacijai, nes Sirijoje vyksta karas ir nebuvo surastas sprendimas, taigi ben, bent jau Bašarui Asadui ir Hezbollah yra, palaiko Bašarą Sadą. Ir yra šimtas tūkstančių dabar pabėgėlių iš Sirijos, gal net ir daugiau e, pabėgėlių iš Sirijos, kurie yra dabar Libane. Aišku, situacija įtempta ir Tripolyje, ir e, Šiaurėje, nes šį savaitgalį vėlgi buvo šiaurės, e, šiaurinėje Libano, e, mieste, kuris yra netoli šiaurinės Libano dalies e, konfrontacija. Ir kažin, ar rinkimų rezultatai bus primtini visiems, taigi situacija yra labai delikati. Aišku, Hezbollah klausimas mus domina visus ir mes labai norėtumėme, kad baudžiamojo teismo ir ar ir byla būtų, teismo, ar ir byla būtų išspręsta galiausiai Ir taip pat yra kalbama apie tai, kad Hezbollah organizacija turėtų būti traukiama į teroristų sąrašą. Taigi turime kažką daryti, nes regionas gali tiesiog na, sprokti nuo tų visų įvykių. Ir labai svarbu, kaip, kaip elgsis ta nauja vyriausybė santykiuose su Sirija. Uh, Taigi, svarbu, kad bent jau po rinkimų kažkaip įsivyrautų ramybė ir taip pat įdomu, ar apskritai yra atsižvelgiama ES rekomendacijas renkantis rinkimų metodą, ar apskritai yra ignoruojamos ES rekomendacijos. Tie dalykai mane domina. Panas Tanukas. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas irgi buvo susijęs su Hezbollah ar Europos parlamento delegacija laikosi politikos su Hez... bendrauti su Hezbollah politikais. Man irgi atrodo, kad ES daromas skirtumas tarp karinio flango ir politinio civilinio flango. Su vienais yra nebendraujama, su kitais yra bendraujama ir yra skiriamos lėšos e, kurios yra naudojamos teroristiniais tikslais ir taip pat žiaurumai Bulgarijoje ir panašiai. Taigi aš pateiksiu klausimą tarybai ir paklausiu, kodėl nėra draudžiama visa ši organizacija, juolab, kad nekalti Izraelio piliečiai buvo nužudyti išpolio metu. Ir dar vienas klausimas yra susijęs su štai ko. Ar buvo kalbama apie Siriją ir ką apie tai mano politi politinė klasė Libane? Šlogus režimui Damask, Damaskė Lasat režimui. Libanui tai yra labai aktualu, nes tai yra prarastos provincijos, kurios ir niekuomet nebuvo pripažinta Libano vyriausybė, tai koks yra santykis tarp Alasat režimo ir Beiruto bei Damas, Damasko. Now, Mr. Petering, who is the chairman of the group on the Middle East. Ja, vielen Dank. Ponas Petering, Ačiū pirmininkė. Prieš porą savaičių aš buvau nuvykęs į Libaną ir man susidaro toks įspūdis, kad Libane yra tikrai daug problemų, kurios yra tipiškos ir artimiesiems rytams. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė kolega Kirilov. Kaip mes veikiame, kaip mes reaguojame. Man atrodo, kad turime realiai suvokti situaciją, turime turėti realių faktų, kas vyksta. Jeigu, tarkim, mūsų draugai iš JAV turi kokiu nors įrodymu, tarkim, prieš Izraelį, tai mes irgi turime tuos įrodymus, tos žvalgybinius duomenis gauti. Na ir, to, ir tai turėtų turėti pasiekmių Hezbollah. Turime suvokti vis dėlto, koks yra e, svarbus Hezbollah vaidmuo visame taikos e, procese, tiek artimuosius rytuose, tiek, pavyzdžiui, Izraelyje. Žinome, kad yra ir glaudus ryšiai su Sirija ir Iranu, bet vis dėlto e, turime kaip jau sakiau, vadovautis realiais faktais. Turime labai gerai išsiaiškinti, kas nužudė izraeliečius Bulgarijoje. Mes patys esame tuo suinteresuoti, o taip pat ir Bulgarija tuo yra suinteresuota, nes Bulgarijos teritorija ES teritorija. Mes visi turėtumėm būti tuo suinteresuoti ir tam turėtumėm skirti didelį prioritetą. Dar viena pastaba. Beje, dėkoju poniai Marisa už tai, kad jį iškėlė pabėgėlių problemą. Mes turime daryti viską, kad Libanas, kuris jau ir taip yra nestabilus, gautų mūsų pagalbą. Mes turime padėti e, susidoroti, mes turime padėti e, spręsti tą pabėgėlių problemą. Taip dabar pabėgėliai apsistoja pas šeimas, artimuosius draugus. Tai yra našta vis dėlto. Ir jeigu mes nenorime, kad paštrėtų politinė situacija Libane, jau šiandien yra labai radikalių judėjimų Libane įvairiose uh, sritise, pavyzdžiui, šiaurės vakaruose. Jeigu mes nenorime, kad viskas dar labiau paštrėtų, e, e, tai turime imtis veiksmų, tuo labiau, kad e, tie pabėgėliai gali vėliau pereiti ir į Europos Sąjungą. Toliau, dėl krikščionių grupuočių. Vieni yra. Vieni palaiko Siriją, kiti nepalaiko. Situacija tikrai nėra vienalytė, ji yra labai fragmentuota ir aš manau, kad mes turime palaikyti glaudžius kontaktus. E, ponas Seniora, buvęs premjeras, kuris jau dabar nebeina, uh, savo pareigų, ankstesnių pareigų. Jis vis dėlto yra musulmonas, pasisako už taiką ir turėtumėm su juo palaikyti glaudžius kontaktus. Ačiū. Labai ačiū toliau, ponas Salafranka. Ačiū, pirmininkė. Kaip e, sakė pane De Kaiser, Iš tikrųjų dabar e, yra labai jautrus momentas, ypač sprendžiant konfliktą su Sirija. Libane, į Libaną buvo nusiųstos dvi stebėtojų misijos, ypač po pono Arerį nužudimo ir po to, kai buvo išvestos Sirijos pajėgos. Pavyzdžiui, vienas iš rinkimų pažeidimų buvo štai koks. Nebuvo balsavimo biuletenių, kurie paskui buvo metami į balsadėžės. Buvo tiesiog nuomonė išsakoma ant paprasto popieriaus lapo. Po paskutinės stebėtojų misijos aš galiu pasakyti, kad įvyko teigiamų pokyčių Religinės grupuotės yra labai svarbios. E, šalis yra labai susiskaldžiusi įvairias religinės grupuotės, e, suitus ir, kito, ir, ir kitas grupuotės. Kaip kad e, paaiškino ponas Petering, tikrai ne viskas taip yra paprasta. Kaip kad sakė pane Dekaiser, iš tikrųjų turime labai plačiai padiskutuoti apie tai, kaip vyriausybė ir parlamento jėgos įgyvendina ES stebėtojų misijos rekomendacijas, kaip yra pagerintas šalies rinkimų įstatymas. Vis dėlto reikia pasakyti, kad likščiol dar yra daug e, spragų dėl šalies ypatumų. Galbūt galėtumėm apie tai pakalbėti rinkimų stebėtojų komitete, apie tai, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos, pasiūlymai. Taip pat Turiu pasakyti, kad kai kurie JAF kongreso nariai kalbėjo apie tai, ar reikia įtraukti Hezbollah ar ne. Hezbollah yra ginkluota uh, milicija, bet vis dėlto tai yra tuo pat metu ir politinė partija. Aš manau, kad uh, vis dėlto ne mes turėtumėm priimti sprendimą, bet uh, taryba. Turime elgtis uh, atsargiai. Apie tai uh, kalbėjo ir kiti. Ponas Petering paaiškino situaciją. Taip pat aš manau, kad turėtumėm stengtis, kad e, šalis geriau užtikrintų teisminį nusikaltusių asmenų persekiojimą. Hezbollah yra politinė partija. Ji irgi turi laikytis rinkimų įstatymą. ir reikėtų daryti viską, kad nebūtų e, sutrukdyta dabartinė pusiausvėra šalyje. Mes turime e, labai daug kartų pagalvoti prieš kiždamiesi į tai, kas vyksta šalyje. Pirmininkė, aš sakyčiau štai kaip rinkimų įstatymas egzistuoja, jo turi būti paisoma. Aš manau, kad mes visų pirma turime išanalizuoti politinę situaciją šalyje. Aš pritariu poniai Dekaiser. Deja, negalėjau visą laiką būti šioje salėje, taigi ne viską ir išgirdau, kas buvo pasakyta. Tačiau dar kartą pasakyčiau, kad labai svarbu, jog būtų paisoma rinkimų įstatymo ir kad nebūtų e, pažeista ta pusiausvėra, kuri yra būtina šiai šaliai. Matijas. Ačiū dabar, pane Matijas. Jeigu norite pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu portugalų kalbą. Kolegos, noriu padėkoti už tai, kad uždavėte visus klausimus ir noriu padėkoti Jums už pastabas, komentarus. Pritariu daugelį Jūsų išsakytų minčių. Aš pabandysiu atsakyti į klausimus. Ir pasistengsiu atsakyti į tiesiogiai užduotus klausimus. Visų pirma, buvau dėl įvykių burgėse Ar buvo tiesioginės dėrybos tuo klausimu? Noriu pasakyti, kad buvo kalbėtasi su politiniais lyderiais ir Libano valdžios atstovais. Turėjome galimybę šios klausimus aptarti įvairiuose susitikimuose. Ir norėčiau pridurti dar du dalykus. Kuomet mes grįžinėjome į šalį, Libano premjeras padarė pareiškimą, kad jis pasirengęs bendradarbiauti su Bulgarijos valdžia, valdžios institucijomis. Ir atsakomybė už burgase įvykdytus išpolius mm, aiškiai atskleidžia e, tų uh, vykdytojų tapatybė. Vis, visi susiję tyrimai turėtų būti skaidrus ir kaip ponas Salafrankas sakė, turime labai atsargiai elgtis su turima informacija. Buvo susitikimas kuriame Libano premjeras pareiškė, norą bendradarbiauti tyrimę ir suteikti, pateikti visus dokumentus susijusius su šiuo atveju tyrimu. Žinoma, reikia, kad taip ir įvyktų, kad e, tai būtų užtikrinta. E, diskusijose, po diskusijų su visų partijų vadovais, E, įvairių institucijų atstovai, nežvelgiant į, į tų taip pat politinių atstovų priklausomybę, politinė šeima, visi be išimties paragino ES institucijas labai atsargiai elgtis, bandant nagrinėti tą atvejį, tyriant pasiekmes. Jie nesako, kad reikia nebandyti pareikalauti atsakomybės už tą išpolį, bet jie paragino daryti tai labai atsargiai. Kai, kurių, kai kurie politiniai uh, lyderiai visiškai nepaliko Hezbollah judėjimo ir netgi jie paragino uh, elgtis atsargiai ir nepamiršti Libane susidariusios tikrai sudėtingos padėties. Tačiau vienas dalykas yra baudžiamoji atsakomybė, o kitas dalykas tų tyrimo eigoje at, at, išaiškintų faktų reikšmė. Manau, kad mes turėtume visą žinomą informaciją apsvarstyti, surenkti išsames diskusijas. Tai būtų geras dalykas. Bet dar kartą pakartosiu. Visi politiniai uh, lyderiai išsakė būtent tokį susirūpinimą. Ir ES misijos Libane atstovai Mus taip pat paragino labai kruopšiai ištyrinėti visas galimas versijas per, prieš paskelbent sąsajas, kad nesukeltume problemų po įvykių, po to išpolio Bulgarijoje tyrimo. Todėl manau, kad reikia patvirtinti mūsų poziciją tik po to, kai būsime išklausę visų politinių lyderių nuomonės. Tačiau mums, mes dar nepatvirtinome pozicijos, nes norėjome aptarti viską šią informaciją parlamente, Europos parlamente ir būtent todėl dar nepatvirtinome jokios oficialios pozicijos. Visi mūsų pašnekovai atmetė galimybę, kad bent jau artimiausioje ateityje ir jie mus paragino nesijimti iš karto įtraukti Hezbollah į pavojingų organizacijų sąrašą. Jie dar kartą mus paragino labai atsargiai e, nagrinėti šį atvejį, nes neteisingi žingsniai gali labai pakengti formuojamėmis santykiams. Ir visos e, tvirtinamos priemonės turi būti aktualios ir reikia pasiekti, kad tie, kas yra atsakingi, būtų patraukti atsakomybėn. Veronik Salafranka klausė, ar ES rinkimų stebėjimo misijos išvasdos ir rekomendacijos e, buvo kažkur įtrauktos ir jas buvo atsižvelgta. Tos rekomendacijos buvo cituotos keletą kartų ir aš manau, kad Libano vyriausybė yra pasirengusi ir nori bendradarbiauti su ES institucijomis ir su parlamentu. Ir susitikimuose E, vyriausybės atstovai kalbėjo, kad prieš rinkimus jie, kad jie tikrai yra pasirengę bendradarbiauti su mumis ir kad jie tikisi e stebėjimo misijos, tačiau reikia nubrėžti skiriamąją ribą tarp rekomendacijų kurias mes rengėme, e, kurias rengė įvairios delegacijos įvairiais etapais ir įprastinę rinkimų įstatymo peržiūros tvarką, procesą. Tuo užsijima Libano vyriausybė ir Libano piliečiai. Jie turi išsakyti savo nuomonės diskusijose tuo klausimu, todėl mums reikėtų nemaišyti tų dviejų dalykų - savo rankiamų rekomendacijų ir e, Libano vyriausybės ir žmonių laisvės rinktis, e, kokį rinkimų įstatymą jie nori patvirtinti. Susiformavę santykiai yra e, sėkmingi, normalūs ir Libano valdžia yra pasirengusi bendradarbiauti su es institucijomis. Toliau, vertinant padėtį Sirijoje, reikia pasakyti, kad padėtis ten visais atžvilgiais veikia padėti Libane ir ją įtakoja. Šalies Libano valdžia bando laikytis vieningos po, vieningo požiūrio į Siriją ir nes, ir vengti komentuoti karinius veiksmus Sirijoje. Buvo kalbėta apie nuomonių pasidalymą mažumų katalikų bendruomenis. Yra tokių, kurie palaiko Bashar al-Assado režimą ir kai kuriuose situacijose kai kurie tą režimą kritikuoja, kiti jį palaiko. Turime įvertinti Libano e, vyriausybės pastangas ir suvokti, kad, ji, kad Libanas bandė išlaikyti savo valstybės e, vienybę, kad jie bando užtikrinti to, tolesnio, tolesnio vystimosi galimybę savo šalį, rengėsi rinkimams. Ir į, visų partijų atstovai išreiškė savo minčių ir pasiūlymų dėl rinkimų, nors, kaip jau sakiau, kai kada jų nuomonės diametraliai išsiskiria. Žinoma, partijos o, oponuoja, tačiau jos turi siekti valstybės vienybės. Ir manau, kad būtent tokias pastangas, ta kryptimi, pastangas, ta kryptimi mes turėtume paremti. Dabar norėčiau pakalbėti apie pabėgėlius. Marijo komentavo mano e, pradinės pastabas. Ir Mario David minėjo, kad mes kalbame apie pabėgėlius, kuriuos priima vietos bendruomenė ir žmonės, šeimos. Padėtis jau yra nebekontroliuojama, nebevaldoma ir tikėtina, kad ji dar pablogės. Žinome, kad Libanas priešinasi naujų pabėgėlių stovyklų kūrimui savo šalyje, ypač palestiniečių. E, vietos gyventojai patys sudėtingai, sunkiai verčiasi ir jie dar turi priimti pabėgėlius. Jungtinių tautų pajėgos ten dirbančios paragino, kreipėsi į ES kaip pagrindinę pagalbos ir humanitarinių išteklių teikėja dabartinėje padėtyje pagelbėti pabėgėliams, suteikti pagalbą toms pabėgėlių stovykloms, nes kitaip jau bus praktiškai neįmanoma e, spręsti šios problemos keliamus iššūkius. E, kalbant apie pabėgėlius Libane, e, tai dabartinėmis aplinkybėmis jie patys sulaukia nemažai dėmesio Libane iš, iš, iš libaniečių. Todėl jiems reikėtų tarptautinės bendrijos ir ypač ES pagalbos. Kaip jau sakiau, aš nekomentuosiu išsakytų nuomonių, aš tik bandau atsakyti į klausimus. Ir norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mūsų delegacija turėjo progos aiškiai įsitikinti, kad santykiai tarp ES ir Libano sustiprėjo pastaraisiais metais, kad mes juos sėkmingai stipriname ir kad e, yra abipusis pasitikėjimas tarp Libano ir ES ir kad mes turime įvertinti, pripažinti tai, ko pasiekėme šiuose santykiuose. Ir taip pat jau sakiau, kad pasitikėjimas mumis auga, mes turime palaikyti tą besiplėtojantį dialogą. Ir manau, kad mums tenka užduotis po mūsų delegacijos vizito akcentuoti pabėgėlių problemas, bei nepamiršti ir kitų klausimų, kuriuos taip pat reikia svarstyti kaip ir įsitikinome šiandien svarstydami šį klausimą ir ypač vertindami padėti Bulgarijoje, įvykius Bulgarijoje. Ir šį klausimą be abejo reikia kelti visada, kuomet dirba, susitinka delegacija, kurios kompetencijai priskirtina šis klausimas. Už penkių minučių prasidės uh, uždaras posėdis kuriame keisimės nuomonėmis su Rupertu Džoj, naujai paskirtų ES delegacijos vadovu Marokė. Ir tame uždarame posėdyje turėtų pasilikti tik tie, kurie turi teisę tokiuose posėdžiuose dalyvauti. Ir posėdis prasidės netrukus, kai tik, pon, kai tik tai ponas Džoj prisijungs. Thank you. Chairman, just as a matter of interest. Pirmininkė, ką jūs turite omeny, kai sakote, kad posėdis bus uždaras? Kas turi teisę dalyvauti tokiuose posėdžiuose ir kas neturi teisės? Kur yra tokių asmenų sąrašas? Yeah. No allowed, Visuomenės atstovui negali dalyvauti tokiuose posėdžiuose.